So, liebe Kolleginnen, liebe Kągi, mėly kolegos, mielos kolegės, ponios ir ponai, teskime darbą. Dabar vyks seminaras apie tai, e, kaip vyksta kolektyvinės dėrybos e, e, trojka šalyje ir tose šalise, kur programos vykdymas jau pasibaigęs. Labai ačiū A politikos departamentui už tai, kad jis organizavo šį seminarą, kaip mes ir prašėme. Noriu pasisveikinti su ekspertais, kurie pas mus atvyko. Visų pirma, Ricardo Rodrygės Contreras iš Eurofound, toliau Marija de Paskampos Lyma iš Lisabonos universiteto, Aurora Trif iš Dublino miesto universiteto Toliau Peter Rigney iš Airijos kongreso ir Aristėja Kukija Daki iš Mančesterio universiteto. Tikiuosi, kad gerai ištariu gerbiamos viešnios pavardę. Man su graikiškom pavardėm visą laiką kilo sunkumų, sako pirmininkas. Mums liko 45 minutės iki pietų pertraukos. Darbą po pietų tęsime pusę 4.15.30. Norėčiau papasakoti, kodėl užimtumo komitetas nusprendė, kad reikia tokio seminaro. Europos parlamente 2014 m. kovo mėnesį buvo patvirtinta rezoliucija apie užimtumo ir socialinius aspektus susijusius su trojkos politika. Užimtumo komitete e, Buvo daug kalbama ir apie darbo socialinės teisės Graikijoje, nes Graikijos vyriausybė mūsų prašė imtis veiksmų. Na ir taip pat mums svarbu, kad Europos komisija atgaivintų ir socialinį dialogą. Tai yra būtina šiame kontekste. Taigi, Būtent dėl to ir sušaukėme šiandien seminarą. Aš nedėlstamas iš karto suteikčiau žodį um, Ricardo Rodrygės Kontreras iš Eurofound pateikti savo prezentaciją. Jums skiriama 10 minučių, prašom. The microphone. some problems with the microphone? Yes. Now it's working. Okay. Thank you. Thank you, Chair, again. Um, I'm going to. Ačiū. Pirmininkė, pristatysiu mūsų studiją, kurią atliko Eurofound dėl kolektyvinių darybų Europoje. Mes nusprendėme, kad viskas, kas vyksta, vyko Europoje per pastarosius 15 metų, yra pagrindas e, peržvelgti ilgesnį laikotarpį dėl kolektyvinių darybų, e, įvertinti pokyčius ir e, tai yra toks tyrimo objektas. mes norėtume pažvelgti, kokie pokyčiai vyko yra valstybinių darybų praktikoje nuo 10-20 pabaigos, nes, kaip pamatysime toliau, atlikta daug tyrimų pastaraisiais metais dėl krizės ir kolektyvinių darybų, tačiau tam tikros tendencijos yra ilgalaikės ir jos prasidėjo prieš krizę 2008 metais. Taigi, e, ši studija yra paskelbta, galima pasisiųsti iš Eurofound interneto svetainės ir gauti spausdintas, spausdintas egzempliorių. Šis tyrimas tiekia pažvelgti svarbiausius kolektyvinių darybų aspektus. Mes nežvelgiame į atlyginimų nustatymų mechanizmus darbo laiko dalykus, nes šiais, šiomis temomis yra e, jau atlikta tyrimų. Mes daugiausia dėmesio skiriame darybų šalims, koks jų vaidmuo darybose, e, pažvelgiame į procesus, būtent kaip vyksta tos darybos, kaip deramasi ir kokie yra rezultatai kiek tokių kolektyvinių sustarimų pasiekta ir kokia jų reikšmė. Šis tyrimas e, laikosi klasikinės struktūros dėl subjektų, procesų ir rezultatų, siekiant išsiaiškinti e, tos dalykus, Tolesnį puslapį prašom parodyti. Mes parengėme nemažai leidinių, ataskaitų, e, kurie seka metinius pokyčius pramonės, pramonėse santokose ir dėrybose. Mes vertame tos esamus tyrimus, kad apriektume tą ilgesnį laiką. Taip pat panaudojame esamus šaltinius mokslinio tyrimų, akademinę literatūrą, taip pat panaudojame klausimyną, kurį patikėme savo korespondentams valstybės narėse. Tai pradedant nuo subjektų. Pirmasis pokytis, kurį įvertiname, tai yra e, darbdavių, profsąjungų organizacijų pokyčius Europoje. Ir kaip žinote, pirmiausia, reikia pasakyti, kad labai sunku įvertinti evoliuciją, nes ne visada yra patikimi skaičiai, ne visada yra patikimi, tačiau apskritai sutariama, kad viena vertus apskritai mažėja profsąjungų tankumas Europoje. E, ši tendencija pastebima visur, tačiau ir tai vyksta nuo 10-mečio pabaigos. Kaip matote, dešinėje pusėje yra narystės prosąjungos e, evoliucija nuo 10-20 pabaigos. Taigi ta narystė mažėja. Kai kuriuose šalise tendencija yra stabili. Kita vertus, darbdavių e, organizacijų pokyčiai yra įvairesni ir juos sunkiau įvertinti, kairėje matome pavaizduotas bendrovės, kuriuose dirba daugiau kaip 10 darbuotojų. Ir kurios turi tam tikrą kolektyvinių darybų e, organizavimą. Toliau tendencijos būtų tokios. Pirmiausia, yra nedėlių skirtumų tarp darbavų organizacijų, pavyzdžiui, oro komiteto profsąjungas, tai narystės narių skaičius nedidėja, bet to, kaip sakėme, yra skirtumai tarp rytų ir vakarų šalis, kuriuose yra senos tradicijos e, socialinio dialogo srityje. E, tai yra e, tas, tos darybos vyksta, tačiau rytinėse šalise, vidurio rytų šalise to yra mažiau. esmės toks yra bendras vaizdas, kalbant apie darybių šalių evoliuciją. Ne tik kalbant apie kolektyvinės darybas, bet ir atsižvelginti tai, kad kai kuriuose šalise kolektyvinėms daryboms įtaką daro socialinis dialogas per dvišalius ir trišalius susitarimus, nulemant ir e, atlyginimų nustatymo mechanizmą. Apskritai, Per šį laikotarpį socialinis dialogas, dvišalis, trišalis, e, ypač krizės metu. E, tai buvo gera priemonė siekti pokyčių darbo rinkoje. Čia matome antrąją dalį svarbiausių pokyčių susijusių su darybų procesais. Daugiau informacijos galima rasti mūsų ataskaitoje. Tiesiog norėjau pateikti keletą teiginių dėl svarbiausių aspektų. Kolegos galbūt detaliau kalbės apie pokyčius. Vienas svarbiausių mechanizmų. Išplėtimo mechanizmas leidžiantis vienoje kolektyvinėje sutartyje sutartus dalykus perkelti į kitas kolektyvinės sutartis. Trumpai galima pasakyti, kad, kad matomas greit nukreipimo nuo kolektyvinių sutarčių nukreipimo tempo didėjimas nuo 10-mečio pabaigos, ypač nuo po 8 metų. Ypač šitas šalis, kurias mes daugiau analizavome, pavyzdžiui, Airija, Graikija, Portugalija, buvo reguliavimo pokyčių, kurie e, leidžia taikyti išimtis ar kitas nukreipęs na šią praktiką laikinai, tai yra laikinai nesilaikyti tam tikrų kolektyvinių susitarimų. Bendras vaizdas yra toks, kad tas senasis išplėtimo mechanizmas buvo gana stabilus visose valstybės narėse per tos 15 metų tačiau ypač kai kuriuose šalise, ne tik keturiose šalise, kurias minėjau, bet ir kitose, pavyzdžiui, Ispanijoje reguliavimo pokyčiai padarė, pokytį, padarė įtaką tam, kad būtų galima nukrypti nuo stambesnių, pavyzdžiui, sektorinių kolektyvinių sustarimų. nukreipimo praktika yra taip pat susijusi ir su tendencija labiau ilgalaikė tendencija e, prasireiškusi 10-ame dešimtmetyje decentralizacijos tendencija. Ji prasidėjo prieš krizę, matėme įvairių pokyčių šalise, kur buvo stiprios kolektyvinių darybų sistemos, tai nieko naujo. Tiesiog galima įvertinti tai, kad po 2008 metų decentralizavimas paspartėjo, ypač kai kuriuose pietų šalise. Tačiau tas decentralizavimo procesas ir nukreipimų procesas turi būti analizuojamas atsižvelgiant į taip vadinamus koordinavimo klausimus. <clears throat> Koordinavimas reiškia, kad kolektyvinėse darybose kolektyviniai susitarimai, tai yra santykiai tarp kolektyvinių susitarimai skirtingose lygmenyse koordinavimai skirtingai, pavyzdžiui, vertikalus darimas yra bendrovių ligmens sustarimuose arba skirtinga koordinavimas e, tarp skyrių viename ligmenyje per vienetų viename lygmenyje. Čia vėlgi svarbu pasakyti, kad pagal mūsų tyrimą koordinavimas silpnėjo nuo 2008 metų daugelie trejato šalise, Airijoje, Graikijoje ir Rumunijoje, tam tikrų mastų ir Portugalijoje taip pat. Tai yra svarbu, nes decentralizavimas yra faktas, tai yra aiškiai tendencija, kaip sakiau, anksčiau jau iki krizės pradžios jau pasireiškusi tendencija, tačiau negalima formuoti skirtingai kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Vokietijoje ar kitose kur yra nusistovėjusios kolektyvinių sustarimų sistemos, šis decentralizavimas vyksta labai koordinuotai. Tai yra tam tikrų mastų, socialinis dialogas, darbdavių organizacijos, profsąjungos susitarė dėl taisyklių, kad nebūtų silpnintas galutinis kurtinio sustarimo rezultatas. Ir baigiu dabar paskutinis, paskutinis skaidrė apskritai šios tendencijos aiškiau aptartos tyrimę. Na, o e, šių tendencijų rezultatą galima atspindėti vienu e, rodikliu, tai yra kolektyvinės darybų apriepties dydžio. Ir Čia matome šioje lentelėje, kad 90-ojo pabaigoje apreptis buvo apie 68 procentus darbuotojų Europos Sąjungoje. Šis skaičius iki 7 metų šiek tiek sumažėjo iki 66 procentų, tačiau nuo 2008 metų pastaraisiais metais bendras dydis sumažėjo gana ženkliai. Pagal pas, paskutinius skaičius, 12 e, metų skaičius paskelbtus 13-14 metais, tai yra 61 procentas. Tai reiškia 7 procentiniais punktais mažiau negu 10-20 pabaigoje. Tačiau čia reikia atsižvelgti taip pat į įvairias perspektyvas. Svarbu yra tai, kad tose šalise, kur yra mažiau negu 40 procentų apreptis, jų apreptis padvigubėjo nuo 10-20 pabaigos. Tai, ką matome dešinėje, tai yra šalis, kur yra gana didelė apreptis. E, ta privatis išliko gana stabilis. Kairėje matome, kad šalis, kuriuose buvo labai maža, prieptis išlieka tokios pačios, tačiau ta vidurinioji klasė vadinama šalis, kuriuose ta prieptis sudaro nuo 20 iki 60 procentų, tai matome, kad vyksta tam tikra kolektyvinių darybų erozija. Tai yra svarbu, nes tai reiškia, trečdalis visų Europos e, Sąjungos šalių, e, jų darbuotojai neturi kolektyvinių sutarčių. Tai yra, keturiems iš dešimties nėra kolektyvinių sutarčių. Tai būtų mano paskutiniai žodžiai, bet Kolegos galbūt pateiks detalesnių skaičių, bet pavyzdžiui, Rumunijoje apriptis yra 10-20 pabaigoje buvo apie 60 procentų, o dabar yra 30-35 procentai. Pokytis yra iš tikrųjų labai ženklus. Graikijoje taip pat, Portugalijoje panašiai. Tai turbūt yra svarbiausi pastebėjimai. Toliau matome žemėlapį, kuriame pademonstruoto šios tendencijos ir pokyčiai kolektyvinės darybų apreptyje. Taigi tiek, ačiū uždėmesi ir mielai atsakysiu Jūsų klausimus. Ačiū. Labai. Ačiū. Toliau Marija de Campos Lyma ji pakalbės apie e, tai, kas vyksta Portugalijoje. Prašom, 10 minučių. Good morning. Late... Sveiki, dar rytas, bet vėlyvas rytas. Mano pasisakymo pavadinimas - Trojkos poveikis e, mažinant kolektyvinių dėrybų svarbą Portugalijoje, taisyklių keitimas ir išvados. Svarbu kalbėti apie tai, kad politikos priemonės, kurios buvo įgyventos Portugalijoje nuo 2011 metų ir ypač 12, 13 ir 14 metais, iš dalies dar ir 15, buvo e, rezultatas tarpusavio supratimo memorandumo su trojka, kuris buvo įgyvendinamas Portugalijoje ir mano nuomonė mm, jisai leido TVF ir Europos struktūroms kištis į tas rytis, kurios anksčiau nepriklausė ES kompetencijai ar tarptautinio valiutos fondo kompetencijai. Kalbu apie kišimąsi į kolektyvinės dėrybas, į e, atlyginimų nustatymą ir tą prasme galime kalbėti apie išskirtinės ypatingas situacijas. Tarpusavės supratimo memorandumas, kuris buvo pasirašytas su socialistų partijos laikinaja tuo metu vyriausybė, buvo įgyvendinamas centro dešiniosios koalicijos. Atsitiko taip, kad ta koalicija, koalicija sugebėjo ne tik įgyvendinti trojkos memorandumą, bet dėl tam tikrų dalykų ir dar toliau paėti, negu kad buvo reikalaujama pagal susitarimą su trojka. Pristatysiu Jums pagrindinės problemas ar klausimus susijusius su memorandumo įgyvendinimo. Taip pat pasižiūrėsime į poveikį, rezultatą ir pateiksiu savo išvadas dėl poveikio. Vienas dalykas buvo aiškus tarpusavio memorandume, kad reikės išalyti atlyginimus ir taip pat mm, nedaryti paaukštimų viešajame skirje dėl to, e, dingo visos galimybės e, kolektyviškai dėrėtis dėl tų dalykų ir tai buvo nuo 12 metų iki 15 metų. Tuo pačiu metu buvo reikalaujama išaldyti minimalų atlygį e, ir tai turėjo poveikio per keletą metų ne tik, jau kalbėsime apie gyventojų pajamas nemažos dalies gyventojų, bet taip pat tai atsiliepia ir kolektyvinėms sutartims, nes daugelį sektorių žemesnis lygmuo e, Tai yra susijęs su minimaliu atlygiu. Taigi šaldžius tokį atlyginimą blokuojamos ir dėrybos tuo lygmeniu. Kita skaidrė. Pokyčiai teisinės sistemos, teisinės e, aplinkos kolektyvinėms dėryboms. Kokie pagrindiniai e, pokyčiai? Vienas iš tikslų buvo centralizavimas. Pagal memorandumą centralizavimas siemas su atlyginimu konkurencingumu ir lankstumu. Tačiau koks tai buvo centralizavimas? E, grįžkime į praeitį šiek tiek, 2008 metais dar tada e, ir 2009 metais e, buvo apibrėžta, kad nesąjungos atstovavimosios struktūros darbo vietoje gali e, sudaryti kolektyvinės sutartis, jeigu turi profsąjungų įgaliojimus. Ir e, taip anksčiau būdavo ir buvo. Būtent profsąjungos e, pirmiausiai derasi įmonių lygmenių nepriklausomai nuo įmonės dydžio. 2008 metais atsirado nauja taisyklė. Galėjo darytis ir neprofsąjungų struktūros, jeigu turi galiojimus, bet tik tai tose bendrovėse, kuriuose įmonėse dirba daugiau negu 500 žmonių. Trojka reikalavo, kad būtų sumažintas e, lygmuo reikalavimai daryboms. Ir reikalavo, kad ne profsąjungų atstovai galėtų dėrėtis be profsąjungų įgaliojimų. Įgyvendinant e, tą mintį, matote, kas įvyko. Raudonų tekstu pareiškinau tai. Tai nebuvo vis tik tai gyvendinta, nes Portugalijos konstitucijai tai prieštarauja, tačiau buvo imtasi kitų priemonių, pavyzdžiui, E, sumažintas darbuotojų skaičius kaip sąlyga daryboms. E, tai gana keistai atrodė Portugalijoje ta decentralizacija. Jeigu pasižiūrėsime į profsąjungų tankį, atitinkamas Amsterdamo institutas atliko tyrimą 18,5 toks yra tankio lygis. Jeigu pasižiūrėsime į bendrovės ir į atstovaujamasias struktūras įmonėse, tai Portugalija bus šalis, kuri Europos Sąjungoje turi mažiausiai, mažiausią procentą įmonių e, su atstovaujamos jomis struktūromis. Tik tai 8 procentai e, bendrovių Portugalijoje turi atstovus. Taigi e, Tokia buvo mintis šiame kontekste centralizavimo, decentralizavimo. Trojka taip pat reikalavo pakeisti taisyklės dėl apriepties kolektyvinių sutarčių. Iki to laiko viskas vykdavo gana automatiškai. Buvo pakankamai e, pakau, kad socialiniai e, partneriai paprašytų pritaikyti atitinkamus sutarimus kitiems. 50 procentų darbuotojų, 50 procentų darbuotojų atstovaujančios profsąjungos e, ar atstovai galėjo prašyti pra, išplėsti aprepti sutarimų. Bet 14 metais paskutinį ketvirtį e, buvo padaryti pakeitimai ir e, E, šiek tiek vėl buvo e, sušvelnintos taisyklės dėl e, tos apriepties plėtimo kolektyvinių sutarčių, bet nebuvo jau taip grįžta prie pradinio ligmens. Trojka pateikė kitų reikalavimų dėl kolektyvinių sutarčių ir tai buvo įgyvendinta 14 metų paskutinį ketvirtį. E, dar vienas dalykas - dėrybos, kurios vyksta e, darbo vietoje dėl darbo laiko. Galima vesti dėrybas be profsąjungų pagal reikalavimus, nes, kaip suprantame, tai prieštarauja e, profsąjungų veikimo principams. Toliau. Sakiau, kad Vyriausybė įdėgė e, vis daugiau dar priemonių papildomai, negu kad reikalauta pagal tarpusavio supratimo memorandumą. Viešame sektoriuje buvo išaldyti atlyginimai, tačiau taip pat e, nominaliai buvo sumažinti nominalus atlyginimai. Tai prasidėjo 11 metais prieš trojkai, trojkos reikalavimus pradedant veikti vyriausybė toliau žengia tą pačią linkmę. Visi atlyginimai virš pusantro tūkstančio eurų buvo nominaliai sumažinti, pavyzdžiui, atostogų išmokos, kalėdų premijos. Taip pat buvo padintas darbo laikas nuo 35 iki 40 valandų viešajame sektoriuje sumažinta atostogų e, trukmė trimis dienomis, keturiomis e, valstybės šventėmis sumažėjo, be nebuvo už tai kompensuojama. Ir koks yra poveikis reformų? Matote lentelę galėsite pasižiūrėti atidžiau į ją vėliau. Tačiau kas iš principo įvyko, svarbiausi dalykai. Pirmiausiai, e, tam tikrus rautus jums paaiškinsiu, kolega iš Eurofound e, paaiškino apie apriepti kolektyvinių sutarčių. Jisai kalbėjo apie atskirus vienetus, o mes apie srautus. Žiūrime, kas vyko, kas met. E, žiūrėjome į darybas, kiek apimta darbuotojų kiekvienais metais darybomis, kiek daug kolektyvinių sutarčių buvo pasirašyta ir panašiai. Taigi ta lentelė tą ir rodo. E, kita skaidrė. Matome, kad aiškiai sumažėjo sektorinių susitarimų, o e, susitarimų bendrovių įmonių viduje e, e, tendencijos yra nevienodos, yra sviravimų darbuotojai, kiek apimta darbuotojų per tą laikotarpį naujais susitarimais ar atnaujinant susitarimus. Sumažėjo skaičius darbuotojų padengiamų uh, nuo 1 milijono, milijono 400 tūkstančių iki 400 tūkstančių, 200 e, tūkstančių kai kur nuo 2003 metų. Jeigu mes pasižiūrėsime į e, skaičių darbuotojų, kiek apimta, dešimtis 2011 metais maždaug 50 procentų darbuotojų pakliūdavo į susitarimus, kurie vis būdavo atnaujinami. Jiems buvo davo taikomos jų sąlygos, kaip procentas darbo jėgos ir e, iki 10 procentų 12-14 metais nukrito tas skaičius. Mes taip pat turime e, žiūrėti į tas tendencijas, nepamirždami, kad per trejus metus nuo 2012 metų tik labai nedaug darbuotojų e, nedėliam skaičiui darbuotojų e, taikomi buvo atlyginimų peržiūros pagal kolektyvinės sutartis. Kokios pasiekmės? aiškiai sumažėjo e, darbuotojų pajamos Portugalijoje, jeigu pasižiūrėsime į e, kitus šaltinius apie tai, kas įvyko Portugalijoje, mes pamatysime, kad tai prisidėjo prie neligybės ir skurdo padidėjimo. Baigdama, galėčiau pasakyti, kad priemonės susijusios su decentralizacija ar centralizacija, net ir e, turint naujas taisyklės, neturėjo jokio poveikio. Minimalaus atlyginimo išaldymas, griežtesni kriterijai e, plečiant apriepti e, kolektyvinių starčių turėjo neigiamų poveikio naujos taisyklės. Dėl kolektyvinių starčių nutraukimo atsirado tokių prašymų E, ir tai turėjo neigiamą poveikio ir taip pat e, svatostogų trumpinimas e, labai neigiamai atsiliepia. Kolektyvinės sutartys dažnai būdavo blo, užblokuotos. Ir e, darbo kaštų mažinimas numatytas memorandume turėjo E, neigiamų pasiekmių. Taip pat dar kas įvyko po trojkos programos. 14 e, metų paskutinį ketvirtą į ketvirtį įvyko tam tikrų pokyčių. Padidėjo minimalus atlyginimas labai nedaug. Nuo 485 eurų iki 505. Taip pat apriepties e, procedūros buvo pakeistos, atsinaujina tarsi kolektyvinės statys, bet jų veikimas labai ribotas. Dar labai svarbu pastebėti štai, ką atsiranda naujas politinės ciklas e, socialistų vyriausybės, e, kurią remia kitos kairios partijos nuo pernai lapkričio. siekiama nusigręžti nuo taupimo priemonių, kai kurios priemonės jau įgyvenamas, pavyzdžiui, nominalių mažinimų viešojo sektoriaus darbuotojams e, atsisakymas, e, taip pat e, grįžimas prie 35 valandų per savaitę viešame sektoriuje ir didinimas minimalaus atlygio laipsniškas. Vyriausybė socialistų e, pademonstravo ryštą e, skatinti kolektyvinės dėrybas viešame sektoriuje dėl atlyginimo ir darbo laiko. Taip pat e, palankiai žiūrėti į dėrybas sektoriuose atskiruose, palengvinti sutarimus įmonių lygmenių ir pagerinti socialinį dialogą trišalių nacionalinių lygmenių. Pasakysiu, kad vyksta ir toliau dėrybos apie tai, kaip reikia e, žiūrėti kai kurias priemonės, e, kaip kad e, kolektyvinių stačių išlikimas, teisinė gale, apriepties plėtimas, diskusijos tęsiasi, keliamas klausimas, ar bus modifikuotos taisyklės numatant galimybę atsigauti, atgaivinti e, tai, kas buvo tikrai pragaištingas laikotarpis kolektyvinėms daryboms Burga, e, Portugalijoje. Ačiū uždėmesi. Dankišin. E. Kągi labai ačiū. Toliau daktarė Aurora Trif, jie aptar situaciją Rumunijoje. Būčiau be galo dėkingas, jeigu kalbėtumėte nelgiau kaip 10 minučių, nes kitaip, e, sako pirmininkas, galite užtraukti vertėjų pyktį. Labai ačiū, ačiū už kvietimą aptarti kolektyvinės darybas Rumunijoje. Dėl e, trojkos e, įvyko tikrai didžiulių pokyčių. Noriu pasakyti, kad aš paminėsiu tris svarbiausius aspektus. Visų pirma, e, tai e, taupimo politikos priemonių poveikis kolektyvinėms dėryboms, jų poveikis darbuotojams ir socialiniams partneriams. Na ir galiausiai labai trumpai e, paminėsiu ir tai, kaip socialiniai partneriai bando išspręsti šios klausimus. Šioje skaidrėje matote, kad prieš krizę Rumunijoje, panašiai kaip ir Airijoje, buvo gana didelis BVP augimas. 2009 e, metais ištikus kriziai vyriausybei teko skolintis iš trojkos. Na, štai šioje skaidrėje matome, kad E, Rumunija iš trojkos gavo apie 20 milijardų, tai yra žymiai mažiau negu kad Airija, Graikija ir taip toliau. Bet nepaisant viso to, e, e, Rumunijos vyriausybė ėmėsi tikrai labai drastiškų taupimo politikos priemonių. Esminės priemonės. Grįžkime į ankstesnę skaidrę. Buvo kalbėta apie tai, kad e, Portugalijoje e, buvo atlyginimai išaldyti, bet štai, pavyzdžiui, Rumunijoje e, viešajame sektoriuje atlyginimai sumažėjo 25 procentais. Taip pat darbuotojai neteko kai kurių privilegijų, lengvatų. Taip pat ir atostogų dienų sumažėjo jų pajamos. Taigi atlyginimai buvo sumažinti 25 procentais. Nuo 2012 metų palaipsniui tie atlyginimai buvo atstatomi, atkuriami. Toliau procedūrinės priemonės. Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tai taip, tos procedūrinės priemonės padarė poveikio kolektyviniams dėryboms, ir tai buvo e, esminis trojkos programos poveikis. Mm, tai reiškia ir darbo rinkos e, dereguliavimą. Na, o šioje skaidrė, kur kalbama apie nedarbą, matome, kad Rumunijoje e, nedarbo lygis nelabai pasikeitė, bet taip atsitiko dėl to, kad po 2007 metų nemažai rumunų tiesiog išvyko iš šalies. Toliau kita skaidrė. Kaip pasikeitė e, e, individualios asmenų teisės? Dabar uh, darbdaviams yra lengviau atleisti darbuotojus, taip pat ir profsąjungų atstovus. Ir yra dažniau naudojamas lankstus darbo grafikas, derinamasi prie e, darbdavio poreikių. Anksčiau e, darbdaviai turėjo dėl to dėrėti su profsąjungomis. Na, o kitoje skaidrėje Matome, kaip pasikeitė kolektyvinės teisės. 2011 metais buvo primtas įstatymas dėl socialinio dialogo. Ta įstatymą vienašališkai patvirtino vyriausybė, nes išvelgusi socialinių partnerių nuomonę. Dėl to tas socialinio dialogo įstatymas nenumato, e, e, kad tos kolektyvinės dėrybos gali vykti tarp įvairių sektorių, nors anksčiau tai buvo įmanoma. Privačiame sektorėje nebuvo e, pasiekta jokių naujų kolektyvinių sustarimų, kai kurie ankstesni susitarimai e, buvo e, išplėsti, bet iš esmės tų susitarimų sumažėjo nuo 21 iki 7. sustarimai išliko tose įmonėse, kur e, darbuotojai dalyvavo profsąjungose, kurias dėrėjosi dėl tų sustarimų. Taip pat e, e, mažiau darbuotojų dalyvauja profsąjungose ir mažiau sudaryta kolektyvinių susitarimų. Dabar jų yra sumažėję. Kalbant apie atskirus sektorius, tai tik 15 procentų e, tų susitarimų derina ir profsąjungos. Panaši padėtis yra e, Portugalijoje e, darbuotojų atstovai gali dalyvauti derantis dėl kolektyvinių sustarimų, tačiau tų kolektyvinių sustarimų kokybė nėra pati aukščiausia. kalbant apie tos 15 procentų, tik 4-5 e, atvejais e, darybos e, aktyviai dalyvavo profsąjungos. Čia matome atskirus sektorius, kur yra stipriausios profsąjungos ir kurios palaiko geriausios ryšius su um, įmonių vadovais. bet ir čia įvyko pokyčių. Štai, pavyzdžiui, antras atvejis. Buvo, pavyzdžiui, sumažinta, e, sutrumpinta e, e, darbo savaitės trukmė nuo penkių dienų iki keturių, kai kuriais atvejais buvo sumažinti atlyginimai, kai kuriais atvejais buvo atleista 50 procentų darbuotojų. kai kuriais atvejais visi nauji darbuotojai buvo įdarbinami e, pagal e, ribotos trukmės sutartis. Na ir galiausiai pas, paminėsiu įmonę Food4. Ši įmonė neturėjo kolektyvinio susitarimo, recesijos metu pasikeitė įmonės savininkai ir naujieji įmonės vadovai e, E, laikėsi labai autokratiškos politikos ir e, dėl to 2014 metais šioje įmonėje susikūrė darbuotojų profsąjunga. Toliau kita skaidrė labai trumpai. Tokių teisinių pokyčių poveikis. E, jis yra skirtingas įvairiose įmonėse. Daug kas priklauso ir nuo to, koks yra darbdavių požiūris į darbuotojus. Aišku, čia daug kas pasikeitė po 2011 metų. Daug kas priklauso nuo profsąjungos stiprumo, nuo jos gebėjimo mobilizuoti darbuotojus. Aš e, kalbėjau su vienu profsąjungos vadovu ir jis sakė, kad visi įmonės darbuotojai priklauso profsąjungai, bet e, aš e, vis tiek negaliu jų mobilizuoti. Taigi, kaip ir nebesvarbu yra tai, kad profsąjunga egzistuoja. Toliau poveikis socialiniams partneriams. Čia padėtis labai fragmentuota, skirtinga. Vyriausybei tai yra gerai, nes jie gali primesti vienašalių pagrindų įvairius pokyčius. Ir tą gali daryti ir centro kairių, ir centro dešiniųjų koalicija kas likščiau jau buvo padaryta. Buvo imtasi kelių tipų iniciatyvų. Centro kairiųjų vyriausybė atėjo valdžią 2012 metais ir ji pasirašė protokolą su stambiausiamis profsąjungomis ir e, buvo pažadėta pakeisti teisės aktus atsižvelgiant į TDO konvencijas. tačiau Trojka paragino to nedaryti. Trojka pareiškia, kad nereikia peržiūrėti teisės aktų, norint juos suderinti su pagrindinėmis TDO konvencijomis. E, buvo atsisakyta ir kitokių iniciatyvų, pavyzdžiui, įmonių lygmenių. Po 2009 metų kai kurios profsąjungos pavyzdžiui, didmenys priekybos sektorija, informacinių technologijų sektorija, subūrė darbuotojus į profsąjungas. Ir e, kai kurios profsąjungos e, e, sugebėjo pakelti atlyginimus 10 procentų, bet tai pavyko padaryti tik po 16 dienų streiko. Na ir galiausiai galėčiau padaryti štai kokias išvadas, kad iš tikrųjų vyko didžiulė decentralizacija dėl trojkos programos. Labai e, susiskaldė, labai e, fragmentuota yra situacija e, susijusi su socialiniais partneriais. Ką galėčiau pasakyti apie ateitį, kolektyvinių darybą ateitį Rumunijoje? Panašiai kaip ir mūsų socialiniai partneriai, taip ir aš manau, kad norint, kad vyktų kolektyvinės dėrybos, yra būtina pakeisti teisės aktus, juos suderinant su TDO konvencijomis socialiniai partneriai taip pat susiduria su didžiuliamis problemomis dėl teisėtumo. Dabar profsąjungos jau bando mobilizuoti darbuotojus. Šviečios apie jų teisės. Aš manau, kad jiems reikia daugiau paramos Tos profsąjungos, kurios mobilizavo darbuotojus didminės priekybos ar informacinių technologijų sektorija, gavo paramos iš kitų šalių, pavyzdžiui, iš Vokietijos, bet taip pat labai reikėtų ir finansinės paramos. Na, o dabar paskutinė skaidrė. Ačiū Jums visiems ir laukiu Jūsų klausimų. Labai ačiū. Turiu pasakyti, kad jau dabar turime daryti pietų pertrauką. Išklausius visą šią informaciją, būtina padaryti pertrauką. Darbą tęsime pusę keturių. Išgirsime dar keletą prezentacijų. Ir galėčiau, ko gero, pasakyti štai kaip, jeigu viskas priklausytų nuo trojkos, tai e, profsąjungos galėtų sudaryti kolektyvinius sustarimus, e, dėrėdamosios tik vasario 29 dieną tarp 24.00 ir vidurnakčio. Tai praktiškai niekada. E, Vokietija atliko tyrimus dėl kolektyvinių dėrybų Graikijoje laikotarpiu nuo 11 iki 14 buvo sudaryta 1100 kolektyvinių susitarimų ir 70 procentų tų sustarimų buvo sudaryta be profsąjungų, 98,5 procentų atveju sustarimuose buvo kalbama apie atlyginimų mažinimą. Taigi padėtis pablogėjo, sumažėjo ir socialinė apsauga. Ir ko gero, e, taip e, yra ne vien tik tais nuo krizės labiausiai nukentėjusiose šalise. Toks komentaras iš mano pusės, po pietų galėsime į padėtį dar labiau pasigilinti, o dabar linkiu Jums geros pietų pertraukos, vėl sustiksime pusę keturių. Ačiū visiems.